Um. Sveikinu taip pat komisijos atstovus ir kitus posėdžio dalyvius. Daugelį mūsų tai yra paskutinės darbo valandos prieš atostogas, tad pavėdinkime dirbti sparčiai, kad galėtume baigti greičiau. Turime pirmiausia aptarti pranešimą dėl mūtinių modernizavimo. keisimės trumpai nuomonėmis apie mūsų komiteto delegacijos vizitą kitą savaitę į Vengriją. Tai yra tas vizitas, kurį jau buvom atidėję ir galiausiai keisimės nuomonėmis dėl kolegos Rivelinį pranešimo. 2009 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo ES bendro biudžeto. Koordinatoriai turėjo progą sustikti su e, pirmininkaujančios pirinkaučiais tarybos atstovais ir ponas Rivelinį savo pranešime e, kaip tik apie šį sustikimą, e, jo rezultatus ir kalba. Jeigu pastabų nėra, tai pereikime prie dešimtojo darbo tarkės klausimo. Ir aš esu pranešėjęs ir pateiksiu savo nuomonės projektą dėl muitinės e, paslaugų modernizavimo. Kaip žinote, parengiau nuomonės projektą. Tai yra ta nuomonė, kur yra tikrai trumpa. Pabandžiau septyniais punktais pateikti situacijos apžvalgą. Pirmiausia, pabandžiau apibūdinti kontekstą. Kaip vyksta muitinės kontrolė? Pirmiausia, veikiančios muitinės tarnybos ES yra iš tikrųjų labai didelis privalumas, nes tai yra ta Nes, kaip žinia, muitai yra svarbus uh, Europai kaip finansiniai ištekliai, pavyzdžiui, cukraus muitai. Tai yra, muitai yra viena iš tradicinių pajamų, jis siekia 7,7 milijardų 2011 metų biudžete. Tačiau netiesiogiai e, muitų sistema padeda geriau surinkti PVM mokestį ir padeda geriau jį apskaičiuoti. Visa tai siekia maždaug 16 milijardų irgi 2011 metų. E, galima kontrolės, muitinės kontrolės būdų užkirsti kelią sukčiavimui. Visa tai yra glaudžiai susijęs su finansiniu Europos e, pajamų e, gynimu. Mes kalbame apie 16 milijardus, 7 milijardus, vis tai yra labai svarbios sumos. Muitinių paslaugos taip pat turi didžiulę įtaką vidaus rinkai. Jeigu muitinės operacijos vyksta netvarkingai, tai tada iš karto visą tai pasijunta įmonėms. Visą tai pasijaučia vidaus rinkoje ir įmonės nukenčia, e, jeigu muitinės veikia e, blogai, nes yra tokių įmonių, kurios sukčiaudamos pasinaudoja tam tikrais muitų sistemos trūkumos privalumais. Mes esame kalbėję pas, paskutinio amžiaus pas, pastarame dešimtmetyje apie reikalingumą turėti specialią komisiją. E, o būtent muitų tranzito e, ir sukčiavimo problemą esame kėlę, esame sukūrę specialią struktūrą. Tuomet jau buvo kalbama apie tai, kad būtina kovoti su sukčiavimu šioje srityje. Buvo rekomenduota, kad muitinės turėtų veikti kaip vieninga sistema ir supaprastinta sistema level playing field, tokia savoka buvo išsakyta, kad visiems būtų užtikrintos vienodos sąlygos, kad muitinės patikra visiems būtų vienoda, kad rezultatus tos patikros būtų galima palyginti tarpusavėje ir yra akivaizdu, kad atliekančią užduotį esminis dalykas yra muitinės sistemos, komunikacijos sistemos sukūrimas, nes komunikacija tarp muitinės struktūrų turi vykti nedelsiant, turi vykti sklandžiai, sistema turi būti puikiai struktūruota. Ketvirtas dalykas. Norėčiau paminėti dalyką, kur jau esame nekartą aptarę mūsų komitete anksčiau. Buvo pateiktas auditorumų pranešimas dėl muitinės procedūrų supaprastinimo tos supaprastintos procedūros turi tokį tikslą, kur tai įmanoma. Užtikrinti, kad ekonomikos subjektams jos nebūtų per sunkios, kad jos būtų minimalios. Jeigu sistema kokia nors turi būti taikoma, ji turi būti taikoma teisingai ir tiksliai. Turime nepamiršti, kad apie 70 procentų visų E, procedūrų ir yra supaprastintosios procedūros muitinėje. E, audito rūmų ataskaita pasitarnavo pagrindų sutarimui. Buvo pastebėta, kad piknaudžiavimų yra daug, tuo metu jų buvo, buvo daug pažeidimų prekybos politikos rytyje. Ir čia pereinu prie penktojo punkto. Europos komisija turi prižiūrėti, kad būtų žymiai griežtesnė audito sistema. Kitaip tariant, E, auditas turi būti sisteminis, taikomas visiems rinkos operatoriams, kad jie galėtų būti tikrinami auditorių netgi tada, jeigu jie taiko supaprastintą muitinės procedūrą. Kita vertus, e, svarbu užtikrinti taip pat tinkamą rizikos analizę. E, Ta neseniai dar kartą pabrėžė auditorumai. Rizikos analizė turi būti vykdoma e, automatiniu būdu analizuojant pateiktus duomenys. Auditorumai buvo pastebėję, kad nedaug buvo tokių valstybių narių, kurios buvo pasirinkusios būtent tokį požiūrį. Tad mes kreipėmės į Europos komisiją, kad ši procedūra taptų privaloma visiems. Septinta. Norėčiau pasakyti, kad tai yra svarbiausia, nes ne viską galėjau išdėstyti e, e, tokiame trumpame pranešime Ir čia kalbame apie poziciją išdėstytą gegužės 10 dieną 2011 metais savo rezoliucijoje. Kalbame apie kolegos Hatsimakakis pranešimą. Tai buvo Ten buvo aptariamas auditorumų specialiosios ataskaitos rezultatai ir veiksnių kontroliuojamos importui taikomos suprasintos būtinės procedūros. Plenarinėme posėdėje buvo priimtas kolegos pranešimas ir aš tikiuosi, kad vidaus rinkos komitetui savo išvadas galėsime netrukus perduoti. Tai štai, šios nuomonės būtų trumpas toks pristatymas. Jeigu turite komentarų, malonė jų išklausysiu ir pakeisiu savo tekstą. Ar pastabų būtų? Kolega Itala, prašau. Kiitos puheenjohtaja. Tässä on erittäin hyvä pohja. Voin... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai puikus darbo pagrindas ir pritariu visiems aspektams, kuriuos jūs e, išvardijote. Aš esu šiek tiek e, susipažinęs su muitinės e, sistemomis, ypač pasienyje tarp Suomijos ir Rusijos. Tai yra e, išorinė siena ES su trečiaja valstybė. Mes taikome automatinį domenų e, apdarojimą, tai yra absoliučiai būtinas dalykas. Kitas dalykas - rizikos analizė. Tai taip pat yra be galo svarbus aspektas. Komisija mums kalbėjo apie šį aspektą taip, tarytum, te būtų tik uh, viena muitinės e, agentūra ir tarytum visa tai e, veiktų vienodai Europoje. Tuo tarpu reikia dar e, harmonizavimo ir atnaujinimo šitų sistemų, nes kol kas sistema nefunkcionuoja mm, taip, kaip turėtų. Bet šiaip jūsų pasiūlymai yra labai geri. Ponas Rubik. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuolat mums kyla klausimas, kokios, kokia yra sąsaja tarp muitinių procedūrų ir um, sukčiavimo PVM srityje, ar kažkaip nebūtų galima um, vykdyti kažkokios prevencijos, būtent atliekant muitinės procedūras ir tam tikrus, um, taikant me, prevencinius metodus muitinius srityje, siekiant užkirsti kelią su tokiam sukčiavimui. Zijn er nog collega's die uh, opmerkingen hebben, die willen tussenkomen? Ar yra dar kolegų, kurie norėtų pasisakyti? Ne. Tuomet galbūt atsakyčiau į pono Rubik klausimą. Ne, vis dėlto pirmiausia suteiksime žodį komisijai, kadangi jai taip pat buvo užduota klausimų ir mano, mano nuomonės, nuomonėje taip pat buvo pateikta tam tikrų rekomendacijų, taigi norėtume sužinoti komisijos poziciją. Ar mes vis dėlto jūs dabar čia per greitai užsipuolėme? Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami biudžeto kontrolos komiteto nariai. Mirak Čelinski, esu atvykęs čia ir, ir, ir mano pareigų dalis yra susijusi su supaprastintųjų procedūrų taikymu. Turime ir kitų kolegų, kurie labiau atsakingi yra už biudžeto klausimus ir mes renkime koordinavimo posėdžius, tad e, galbūt ir kiti dar kažką pridurs. Keletas specifinių dalykų. Muitinių modernizavimas ir ką mes darome, kad muitinių procedūros būtų labiau harmonizuotos ir kad kontrolė paprastesnė. Ir antras dalykas - pačios supaprastintosios procedūros. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme komiteto nuomoniai, remiame rezoliucijos projektą, Mes bendradarbiavame su įmuko komitetu, kuris rengia specialų pranešimą. Pripažįstame, jog 70 procentų visų procedūrų yra supaprastintosios procedūros. Tai yra labai svarbus elementas palengvinant mūtinės procedūras, tai yra naudinga tiems ekonomikos subjektams, kurie vysto prekybą ES. Mes labai rimtai vertinome auditorumo ataskaitą ir jau pradėjome intensyvinti mūtinės patikras valstybėse narėse. Bet tai nereiškia, kad mes nieko nedarėme anksčiau. Tiesiog ataskaita rodo, kad pastangos turi būti dar intensyvinamos. Mes surengėme keletą informacijos posėdžių valstybėse narėse, mes atliekame stebėsenos vizitus vykstame į valstybės narės, tokių vizitų jau buvo septyni, bandome dirbti kuo geriau. kad visos valstybės dirbtų pagal, mūtinės rytė pagal komiteto rekomendacijas dar iki metų pabaigos. Tačiau ne viskas yra lengva, dirbame kartu su kolegomis iš biudžeto generalinio direktorato. Mes, kaip jau sakiau, stipriname patikras, kontrolę, rengiame rekomendacijas valstybėms narėms dėl iš ankstinio audito ir kontrolės. Kitaip tariant, iki išduodant leidimus yra atliekama iš ankstinė patikra. Mes manome, kad reikėtų peržiūrėti supaprastintų deklaracijų procedūrą, reikėtų numatyti kai kuriais atvejais papildomą deklaraciją. Kodėl mes visą tai siūlome? O būtent todėl, kad manome, jog dalis fizinės kontrolės, patikros nebebus reikalinga, liks jos mažesnė dalis. Tad automatiškai rizikos analizė taikant supaprastintas procedūras, tampa svarbiausių mūsų tikslų visoms muitinės procedūroms. Norėčiau pasakyti, jog viskas, ką mes darome, kas yra susijęs su auditorumo ataskaita ir su rekomendacijomis komitetui, visa tai e, turi vieną tikslą - modernizuoti muitinės procedūras. Norėčiau pasakyti, kad šis procesas, modernizavimo procesas vyksta, kad mes ir toliau dedame pastangas jas intensyvindami, norime užtikrinti, kad ES e, interesai būtų tinkamai apsaugoti. O tai yra susijęs su ES visų muitinių modernizavimu. Būtinos specialios pastangos ES ištekliams apsaugoti. Dėkoju. Dank u wel. Ik geloof dat de vertegenwoordiger van eh, de... Dėkoju. Man atrodo ir eh, general... Eh, biudžeto generalinio direktorato atsovas nors pasakyti. Dėkoju. Esu atsakingas biudžeto direktorate už ES resursų priežiūrą. Aš jau dalyvau komiteto posėdėje, kai diskutavome dėl auditorumo ataskaitos dėl supaprastintos procedūros. Norėčiau paminėti ketvirtąjį nuomonės punktą. Ten yra pasakyta, kad supaprastintų procedūros naudojimas e, turi būti taikomas tinkamai. Priešingų atveju ES gali patirti nuostolių. E, Europos auditorumo ataskaitoje yra kalbama apie šios dalykus. Mes stengiamės reaguoti į visus trūkumus, kuriuos savo ataskaito išdėstė auditorumai. Šios ataskaitos pagrindų mes nusprendėme, kad kad um, svarbu atsižvelgti į tinkamus finansinius aspektus. Apie 65 iš 70 nurodomų trūkumų mes uh, uh, išsprendėme. Na ir galiausiai tų trūkumų pasiekmes mes pastebėjome yra labai nereikšmingos, labai nedidelės. Mes jums jau komitetui išsiuntėme tarpinę ataskaitą apie tai, ką mes nuveikėme ir, yra, ir kokios yra mūsų galutinės išvados. Valstybės narės E, taip pat e, patiria mūsų patikras atliekamas, vyksta tikrinimai valstybėse narėse, kontroliuojamos muitinės sistemos valstybėse 2090 visose valstybėse narėse e, atlikome muitinių patikrą, žiūrėjome, kaip vykdoma muitinės kontrolė juose, o dabar rengiame teminį pranešimą susijusi su tuo, ką, ką pamatėme savo patikros metu. Stebime dabar situaciją valstybėse narėse. Ir be abejo, auditorumo ataskaitos e, ir mūsų reakcija auditorumo ataskaita taip pat atsispindės mūsų rengimame dokumente. Praėjusią savaitę aš muitinių darbo grupiai pristačiau šitą pranešimą buvo susirinkę valstybių narių prieš dvi savaitės visų mūtinių tarnybų valstybių narių generaliniai direktoriai, mes aptarėme šios klausimus su jais. Galiausiai norėčiau pasakyti, kad valstybės narės pozityviai reagavo į tai, kas pasakyta, du trečdaliai uh, jų jau ėmėsi reikiamų priemonių trūkumams ištaisyti ir mes ne, teminį pranešimą netrukus komitetui galėsime pateikti. Kad dėl supaprastintųjų procedūrų šia, šiemet mes atlikome tam tikrus veiksmus, kurie yra susiję su supaprastintų muitinės procedūrų taikymo patikrą. Mes E, tikrinome, ar tinkamai atliekamas iš ankstinis auditas, ar tinkai, tinkamai naudojamos e, rizikos vertinimo sistemos. Taigi, darydamas išvadą, galėčiau pasakyti, kad mes patikros, mūtinės patikros srityje imamės rimtų priemonių, kad mūtinės kontrolės sistemos veiktų tinkamai. nes tai yra esminis dalykas, tinkama mūtinės kontrolė yra esminis dalykas, tinkamai, siekia tinkamai apsaugoti ES išteklius ir jos finansinius interesus. Dėkoju. Dank u wel. Um, ehm, bedankt ook voor het goede nieuws. Zeker. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju. Komisija už e, antrąjį pasisakymą. Aš e, nebuvau gavęs e, šitos ataskaitos. Tarptų dokumentų, kuriuos aš turėjau, man atrodo, jo nebuvo. Jeigu jūs galėtumėte e, man atsiųsti tą dokumentą, tuomet e, aš įtrauksiu į savo nuomonę ir, ir atsižvelgsiu į tos aspektus. Pone Greslin. Dėkoju. Turint omenyje, kad mes jau septynerius metus vis diskutuojame šią temą ir niekaip nežengėme į priekį, norėčiau vis dėlto paklausti, kokia kokiųgi kompetencijų trūksta ES lygmenių, kad mes galėtume pagaliau išjudėti iš to mirties taško. Nes e, valstybės narės panašu mažai ką nuveikia šioje srityje, taigi ką galėtų ES konkrečiai nuveikti, kad kažkaip pajudėtume. Een concrete vraag van, van uh, mevrouw Grisle. Labai konkretus ponios Grisle klausimas. Ar uh, kas nors e, iš komisijos norėtų patikslinti padėtį šito klausimo, galbūt būtų įmanoma identifikuoti pagrindinės problemas ir paaiškinti, kodėl niekas negali vykti greičiau. <laughs> Aišku, ponė Greslė, sunkius klausimus pateikė, mes ją pažįstam. Dėkoju, ponė pirmininkė, sutinku su jumis, klausimas sunkus. Tačiau reikia suprasti, E, teisingai, ką mes vadiname žodžiu pažanga. Kai mes kalbame apie pažangą, mes manome, kad e, nuo savųjų išteklių praradimas mažėja, kad e, jie geriau prižiūrimi. Mes iš tikrųjų nežinome, kiek tų išteklių buvo prarasta. Mes žinome, kiek efektyvios yra mūtinės patikros dabar jau. Mes atlikdami auditą paskui E, gauname atsakymus iškilusius klausimus. Ir kartais paaiškėja, kad buvo tik padaryta deklaracijose klaidų, nes patikri, tik atliekant auditą po įvykusios operacijos paaiškėja, kad jokio sukčiavimo nebuvo. Sistemose, valstybėse narėse yra daroma rizikos analizė ir svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamai atliekama rizikos analizė ir auditas buvo pasiektas supratimas. Ir mes dabar turime juridinį pagrindą, kuris nėra gal labai stiprus, bet mes jį turime. Reglamentas 648 padeda mums harmonizuoti valstybės analizė, rizikos analizės sistemas. Tad nuveikėme daug. Valstybėse narėse auga supratimas, kad turime turėti tuos pačius rizikos analizės profilius, dirbti pagal tą pačią metodiką visose valstybėse narėse. Mes um, sulaukėme labai pozityvios reakcijos iš valstybių narių. Jos mums prieš porą metų pasiūlė dalyką, kuris mus šiek tiek nustebino, nes valstybės narės e, muitinės administracijos generalinių lygmenių, direktorių lygmenių pas, pareiškė, jog juridinio pagrindo nepakanka tokio, koks jis yra, kad reikia siekti toliau, kad reikalinga konvencija, sustarimas tarp valstybių narių, kad būtų susitarta dėl meto, kontrolės metodų ir rizikos analizės profilių. Na, be abejo, e, turime taip pat ir moderniz, mūtinių modernizavimo kodeksą, kur pasakyta, kaip mūtinės darbas turi būti harmonizuojamas ir kaip kartu visiems tinkamai dirbti, ponė pirmininkė. Tiek šiandien galėčiau šio klausimu pasakyti. Dėkoju. Nu, eh, Dėkoju. Eh, Ponios Greslė klausimas mane įkvėpia. Galbūt būtų verta mm, susėsti su koordinatoriais ir pasvarstyti, ar nevertėtų parengti pranešimą savo iniciatyvą 12 ar 13 metais e, kuris analizuotų apskritai visą šią padėtį ir nustatytų, kokie yra muitinės procedūrų trūkumai ar visi sisteminiai trūkumai. Ir galbūt mes galėtume dar suderinti veiksmus su atitinkamais generaliniais direktoratais komisijoje ir šiame parlamente ir konkrečiai šiame komitete mes galėtume parengti galbūt tikrai išsamų pranešimą. Dar viena pastaba iš komisijos. Apie muitinės aplinką norėčiau tarti žodį. Ji kinta nuolatos. Atsiranda vis daugiau prašymų dėl prekybos palengvinimo, kad būtų galima sandorius vykdyti greičiau. Su tuo muitinės susiduria be abejo. Turime pakeisti muitinės praktiką, ta situacija nebe tokia pat kaip prieš septynerius metus, pavyzdžiui, septyniolika metų. Tačiau E, būtina ir toliau tinkamai atlikti patikras. O ir visa tai pagal paprastesnės mūtinės procedūras, tačiau dirbti svarbu taip pat efektyviai. Taigi šis sėtis nuolatos vystosi, nuolatos kinta ir valstybėms narėms čia iškyla iššūkis, kaip tinkamai adaptuoti mūtinės patikras prie tos naujos pasikeitusios situacijos. Nes kontrolės e, tikslas turi būti vis aiškiau suformuluotas patikros uh, E, turi vykti e, iš anksto jas numačius ir suplanavusius, turbūt tikslinės, taip pat svarbu tinkamai vertinti riziką. Nepamirškime, kad situacija šios rytyje keičiasi labai. Dėkuoju, ar yra dar komentarų? Jeigu ne, tuomet e, kol kas diskusija šio klausimu baigta. Pakeitimų pateikimo terminas rugsėjo 2 diena 12 valanda. Mes balsuosim per kitą kont komiteto posėdį. Dabar 11 klausimas. Pone Greslė yra pranešė ir vadovaujant poniai Greslė mes rengiamės e, parengti vizitą į Vengriją, taigi kai kas dar netostogaus greitai. Liepos 20-22 dieną tas vizitas vyks, jisai e, turėjo vykti anksčiau, bet buvo pavėlintas. Mes uh, gavome iš tiesą paketą dokumentų, kaip sakiau, vadovaus delegacijai ponė Gresler. Žodis ponė Gresler. Pirmiausia, ką noriu pasakyti, kad e, e, mes turime tiek daug vicepirmininkų, kad e, pamanėme, jog būtų verta kreiptis į kurį nors vieną, kuris galėtų imtis visą šios delegacijos vizito vadovavimui. Ir mes sudarėme tikrai gražią vizito programą, tačiau jinai buvo šiek tiek pakoreguota, nes aš pabandžiau padaryti įtaką klausimui, kokie, kokius projektus vis dėlto mes e, stebėsime, mes, kokių, kurių projektų rezultatus stebėsime. Tai yra e, Pirmiausia, metro e, Budapešte projektas, kuris yra pats stambiausias, taip pat vandens nuotekų valymo įrenginių projektas, kuris taip pat yra labai stambus ir pats stambiausias aplinkosaugos rytyje, taip pat ES projektas skirtas švietimui e, jau pažeidžiamiausių visuomenės grupių švietimui. Taip pat sustiksime su vairiais Vengrijos politikais. Taip pat turiu pasakyti, kad ši kelionė buvo nukelta. Mes norėjome e, keliauti į vieną ar kitą valstybę narę, siekdami išsiaiškinti, kokių problemų jos turi, su kokiais sunkumais susiduria. Ir nusprendėme, kad praėjus penkiems metams po Vengrijos įstojimo mes e, galėtume tai padaryti Vengrijoje Ir e, kaipgi Vengrija vertina šią padėtį, savo padėtį, jie iš tiesų turi e, ekonominių problemų ir gaus, e, turėtų gauti paskolą iš Tarptautinio valiutos fondo, taigi kontekstas yra įdomus. Labai dėkoju visiems už paramą man. E, aš dar per savaitgalį turėsiu padaryti tam tikrus paruošiamuosius darbus. Ir tie kolegos, kurie yra įtraukti į sąrašą, tikiuosi, kad jie iš tiesų vyks. Ir aš norėčiau visus paraginti neapsigalvoti. Tai būtų tikrai labai liūdna, jeigu ir vėl tektų nukelti šią kelionę mūsų delegacija bus tikrai skaitlinga, mūsų, e, e, bus atstovų, šeši atstovai iš Europos komisijos ir nusprendėme, kad iš mūsų E, stovyklos teks po vieną e, parlamento narį, tenkantį kiekvienam komisijos atstovui. Aš labai džiaugiuosi būsimą kelionę ir labai norėčiau visiems padėkoti, kurie prisidėjo prie pasirinkimo šią kelionę. Ačiū. Dankjewel. Zijn er eh, collega's die uh, nog vragen hebben of opmerkingen over? Dėkuoju. Ar būtų klausimų, komentarų? Ne. Dar ponios Greslė eh, pastabos dėl vicepirmininkų pakankamos skaičiaus. Aš atlikau savo namų darbus. Aš e, vad, vadovavau du kartus kaip pirmininkas tokiam delegacijom ir dabar perdodu kitiems tą darbą. Nėra kitų klausimų. Puiku. Dvyliktas tuomet klausimas, tačiau čia iškyla problema, todėl kad pranešėjo nėra. Tai aišku, mes galime aptarti šį e, klausimą, bet vis dėlto blogai, kad nėra keblu kad nėra pranešėjo, tačiau jis ateis, tai galbūt padarysim pertrauką, kol ateis pranešėjas. Ačiū. Goed, uh, collega's, de rapporteur is aanwezig. Mėly kolegos, pagaliau mūsų pranešėjas atėjo. Galėsime toliau tęsti posėdį. Paskutinis darbo tvarkės eh, punktas. Kaip jūs žinote, koordinatorių posėdžio nebus, bet tas paskutinisis punktas darbo tvarkės vis dėlto yra svarbus. Todėl, kad yra mm, ginčas su taryba dėl šio klausimo. Ir dabar yra susiremta dėl principų ir mes atidėjome gegužės mėnesį biudžeto patvirtinimą. Ponas Rivelinė yra mūsų pranešėjas. Vakar jisai mums pateikė antrąjį pranešimo projektą, kur jisai rekomenduoja neduoti biudžeto patvirtinimo rezoliucijos projekte jisai aiškina, kodėl, labai detaliai aiškina, kodėl reikia nesutikti suteikti biudžeto patvirtinimo. Aš e, suteiksiu jam žodį ir jisai paaiškins, kokia yra situacija. Visi kolegos galbūt nežino, bet per koordinatorių posėdį mes susitikome su tarybos atstovais. Ir ponas Rivelinį patvirtins turbūt tai ket, ketvirtojoje dalyje, kur jisai labai aiškiai paaiškina, jog tarybos nuomonė, jeigu komisijai bus suteiktas biudžeto patvirtintas, tai tuomet e, biudžeto patvirtinimo procedūra pagal 319 sutarties straipsnį. Ta procedūra tuo ir baigėsi tarybai, tarybos nuomonė. Tiksliau, taryba mano, kad biudžeto patvirtinimas turi būti suteiktas tik tai komisijai, bet ne tarybai. Mūsų nuomonė tai yra nepriimtina ir mes visiškai kitaip suprantame sutarties nuostatas. Žodis ponai Rivelinė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat už e, jūsų įžangą. E, ta įžanga truputį patiksino kontekstą dėl biudžeto patvirtinimo, nes tas biudžeto patvirtinimas dabar kaip tik tai labai atidžiai e, stebimas ir man atrodo, kad e, ypač e, pa, pa, parlamente, todėl kad pa, parlamento e, vaidmo čia labai svarbus e, yra suteikiant tą patvirtinimą. Dabar trumpai dėl biudžeto patvirtinimo mano pranešimo projektas, nuomonės projektas buvo išplatintas, bet dabar bandysiu apibendrinti, kokie dar yra neišspręsti klausimai. Kai ką, galbūt pakartosiu, ką jau sakė pir, pirmininkas. Šiaip situacija yra e, sudėtinga ir aišku, mes turėsime panagrinėti tos sudėtingus aspektus. Tai kokie yra tie neišspręsti dar klausimai, ties kuriais yra diskutuojama parlamentas negavo jokio atsakymo į nemažai klausimų pateiktų dėl tarybos biudžeto patvirtinimo 2009 metų. Nes procedūros pirmojoje dalyje buvo pateikti tie klausimai ir čia du aspektai yra ypač svarbus, e, du klausimai, į kuriuos negavom atsakymo. Visų pirma, tarybos administracija nesutiko e, susitikti su mūsų e, parlamento komitetu atsakingu už patvirtinimą. Antras, parlamentas negavo iš tarybos e, administracijos informacijos ir dokumentų, kurių buvo prašoma 11 metų kovo 10 dienos rezoliucijoje. Šalia tų klausimų, rengiant rezoliuciją buvo taip pat bandyta atlikti e, gilę teisinę analizę, nagrinėjant parlamento teisę suteikti e, tą patvirtinimą ir pasiekmes nes, nesuteikus patvirtinimo. Man atrodo, jog tarybos pateikti argumentai yra nepriimtini, todėl kad e, Taryba mano, kad e, biudžeto patvirtinimas suteiktas komisijai apima ir kitas institucijas, kaip kad e, sakė pirmininkas. Priežastys yra iš esmės keturios. 319 straipsnėje sutarties, kuris turi būti išaiškintas atsižvelgiant į kontekstą ir tikslą to straipsnio, o čia kalbama, kad parlamento kontrolė apima be išimties viso ES biudžeto vykdymą. Ir būtent 319 straipsnėje yra sakoma, kad parlamentas, parlamentų įleista ir parlamentas privalo priimti e, sprendimus dėl biudžeto patvirtinimo biudžeto kitų institucijų. Ir e, taryba patvirtina tai e, savo sprendime dėl išorės veiksmų tarnybos įkūrimo. Antras dalykas - biudžeto patvirtinimas autonomiškai suteikiamas parlamento ir ne tik tai e, patvirtinant Europos komisijos biudžetą, bet ir e, patvirtinant kitų institucijų biudžeto vykdymą taip kaip e, pasakyta finansinio reglamento pirmajame straipsnėje. Trečias dalykas. Finansinio reglamento suteikta autonomija yra patvirtinta ir sutartyje 335 straipsnėje, kuriame yra patvirtinama e, administracinė, patvirtinama, jog yra kitų institucijų administracinė autonomija. Komisija tuo būdu yra neatsakinga už kitų e, institucijų biudžeto, administracinio biudžeto vykdymą. Taigi, tas teisiniai argumentai, man atrodo, yra labai svarbus. Ir dėl to e, atskirimas, skiriant biudžeto patvirtinimą, e, išskirimas institucijų čia trukdo ES funkcionavimui. Sakykime, kalba sukasi apie policijos agentūrą arba vaistų agentūrą ir e, nebūtų čia galimybės apeliacijos e, pateikti dėl e, komisijos e, biudžeto patvirtinimo. Pabandžiau apibendrinti visą tai tą būdu ir manau, kad pagal e, E, susitarimo protokolą, tai, ką sako taryba dabar, kadangi sutartyje pasakyta, jog taryba yra kompetentinga teikti rekomendacijas šituo klausimu. Tačiau parlamentas kaip e, demokratinio atstovav... E, atstovavimo pagrindinis elementas turi teikti biudžeto patvirtinimą. Ir tuo būdu tarybos pozicija yra neprimtina dėl šio klausimo. Dėl biudžeto patvirtinimo. Kiekviena, kiekviena išlaido eilutė, o čia yra mokesčių mokėtojų pinigai, Tai čia kyla klausimas taip pat, kas atstovauja tie mokesčių mokėtojams. Jiems atstovauja e, tiesiog išrinkti parlamentarai. Ir tai e, yra paskutinis argumentas, nes pili, mokesčių mokėtojų piliečių pinigai, jų panaudojimas turi būti tikrinamas tų pačių piliečių išrinkto parlamento. Tai man atrodo, kad čia yra labai svarbus argumentas. Ir dėl to siūlau kolegoms, kad e, šioje preliminarioje versijoje mūsų pasiūlymas turėtų būti nesuteikti biudžeto patvirtinimo. Nes nebuvo susitikimų, posėdžių ir neturėjome fizinės galimybės suteikti tą biudžeto e, patvirtinimą. Jeigu situacija keisis, tai kaip pranešėjas aš pats pirmas pasiūlysiu e, teksto pakeitimus Ir paskutinis e, dalykas. Turbūt jums buvo išplatinta dokumento kopija su kai kuriais techniniais patikslinimais. E, ir ten atsispindi mūsų darbas, kurį atlikom per pastarąsias dienas. Ir aišku, mes e, pakeisim dar tekstą, kuomet bus pateikti pakeitimai. Pateikimo, termin, pateikimo terminas yra rugsėjo pirmoji diena. Dėkoju visiems, visiems kolegoms visoms e, frakcijoms, kurios prisidėjo prie e, atlikto darbo. Man atrodo, kad biudžeto patvirtinimas politiniu požiūriu yra labai svarbus dalykas. Aš išklausiau visų politinių partijų atstovų pasisakymus ir visi jie pabrėžė parlamento centrinį vaidmenį šitame kontekste ir dėl to aš esu labai patenkintas ir tuo uh, remiausi rengdamas šį dokumentą ir tikiuosi, kad savo darbą atlikau kaip įmanoma geriau. Ačiū. Ačiū. Pone pirmininkė. E, Ponas Minkas klausė, kas norėtų pasisakyti? Kolega Gaja. Prašom, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau, ponė Rivelinė, Jums padėkoti ir taip pat išreikšti savo pasitenkinimą, kad Jūs pateikėte šį pasiūlymą. Aš manau, kad kito kelio ir nėra. Aš manau, visa social, socialistų darbo grupė yra visiškai Jūsų pusėje. Šiuo metu mes matome tokią situaciją taryboje, kuri aiškiai atspindi jos išsisukinėjimą, kitaip aš to ir negaliu vertinti. Mes matėme tą koks buvo sudarytas džentelmenų susitarimas, tai buvo visiškai niekinga procedūra, visiškai nieko nepasakanti apie biudžeto patvirtinimo procedūrą, e, suteikianti e, informaciją, kad dabartinio biudžeto e, negalima keisti, bet to pirmininkavusi Ispanija pasakė, kad tai nėra ten pakankamas pagrindas. Reikia ieškoti kažkokių sprendimų, kad pagaliau ta procedūra būtų tinkama. Ir dabar mes turime du e, pasiūlymus. Ir tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimas tarsi iš viso yra nustemamas į antrą planą, kai atsiranda komisijos problema. O kitas dalykas, kad papildomos informacijos suteikiama, e, papildoma informacija suteikiama tik tai tada, kai mes kažkokią informaciją pateikiame. Apie tai jau buvo kalbėta ir piktintasi. reikia išsiaiškinti, kasgi turėtų, e, kas čia ką kontroliuoja, ar vyriausybė, tai yra vykdomoji valdžia e, atstovus, piliečių atstovus ar atvirkščiai. Ir jeigu mes nepasižiūrėsime, kaipgi viskas vyksta nacionaliniuose parlamentuose, tuomet e, mums bus sunku e, apginti savo pozicijas. Ir dabar tikrai atėjo momentas pasakyti, galbūt tai ir yra sim, simbolinis žingsnis, tačiau turime pareikšti, kad mes prieštaraujame ir, ir neketiname šiuo metu tvirtinti biudžeto vykdymo. Pirmininkas, tai buvo aiški pozicija. Jūs pritarėte e, pranešėjui. Pone Zondegard, jūs taip pat buvote pranešėjęs šio klausimu. Tak, formand. Ehm. Jeg vil også godt sige både tak og tillykke. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti ponui Rivelinį ir pasveikinti jį su atliktu darbu. Jūs dirbote puikiai, jūsų išvados yra visiškai pagristos. Nemanau, ponė pirmininkė, kad turėtume laikytis kokio nors kategoriško požiūrio. Tiesiog turėtume žvelgti ilgalaigę perspektyvą. Tačiau reikėtų siekti apčiuopiamos pažangos, ta pažanga turėtų būti nuolatinė. Šį kartą mes matėme, kad vyko ne pažanga, o žengimas atgal lyginant su tuo, dėl ko jau buvo susitarta ir kas buvo pasiekta. Visa tai yra ne tik nepriimtina, tai yra provokacija. Būtent dėl to yra darytina tik viena išvada. Ir čia pritariu kolegai Riveliniai. Gali atsikti taip, kad atsidursime tokioje padėtyje, kai balsuoti galėsime tik vienu tam tikrų būdų rūdienį. Tačiau, ponė Rivelinė, reikia praverti duris, kad būtų galima grįžti į pažangos kelią. Tokia galimybė yra būtina palikti. Yra vienas toks specifinis dalykas, į kurį norėjau atkreipti jūsų dėmesį. Vengrijos ministras apie tai kalbėjo, kai buvo atvykęs į mūsų posėdį. Jis yra minim, tas dalykas yra minimas ketvirtajame punkte. Mes e, suteikime biudžeto vykdo patvirtinimą komisijai ir regis siūloma tą patį padaryti ir automatiškai suteikti biudžeto vykdymo patvirtinimą tarybai. Tai yra labai keista padėtis. O ką apie tai mano vykdomoji valdžia? Ar komisija, kai jai skiriamės biudžeto įvykdymo patvirtinimas, tuo, mat, tuo pat metu tai reiškia, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas suteiktimas ir tarybai. Jeigu šitaip mano Europos komisija, Ir jeigu mum nepatinka tarybos pateikta informacija, mes turime tik vieną galimybę. Mes taip pat turime neteikti biudžeto vykdymo patvirtinimo ir komisijai. Jeigu ne dabar, tai kitą kartą. Bet mes turėtume tik tokį pasirinkimą, jeigu Europos komisija ir toliau atkakliai remtų tarybą. Tuomet jie, šios abi institucijos atsidurtų ant tos pačios svarstyklių lėkštės. Todėl turime labai aišku komisijos signalą. E, norėčiau paklausti, ar jūs pritarėte tarybos nuomoniai, o pagal tą nuomonę jūsų biudžeto įvykdymo patvirtinimas reikštų, kad komisijos biudžeto patvirtinimas yra tolygus tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimui. Ar nebandoma čia kažką bandyti paaiškinti, nieko situacijoje realiai nekeičiant? Ačiū. Bedankt, e, voorzitter. Janas Milderis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat sutinku su pono Rivelinį išreikštą poziciją. Yra gerai tinkamai kontroliuoti tarybą, tačiau kokiu priemoniu turime tam įgyvendinti? Mes negalime priversti tarybos e, daryti mums nuolaidų. Aš manau, kad mums tiesiog reikėtų atmesti tą vadinamąjį džentelmenų susitarimą. Ir jeigu mes e, e, leisime tarybai elgtis kaip jinai nori, tai bus tikrai blogai, juk mes turime kontroliuoti šią instituciją. Ir mes, kaip jau sakyta, privalome išnagrinėti šią situaciją ir įvykdyti tą biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Ir mūsų komitetas turėtų pasiūsti labai aišku signalą ir galbūt šį klausimą labai gerai išsamei apsvarstyti turėtų ir mūsų teisinė tarnyba. Pirmininkas, ačiū. Panašiai, Niki. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Również zabieram głos jako były sprawozdawca, podobnie jak. Dėkoju, ponė pirmininkė, šiuo klausimu esu buvęs pranešėjų, kaip ir mano kolega iš Švedijos. Aš manau, kad taryba elgėsi lyg boksininkas ringė, lyg boksininkas, kuris bando primušti teisėją, kuris ieško konfrontacijos. Na, aš manau, kad netaip turėtų viskas būti. O mūsų pozicija turėtų būti tokia. Margarita Tečer labai teisingai yra išreiškė, ji pasakė, kad nėra kartais alternatyvos. Tiesiog Šiuo atveju matome, kad alternatyvų nėra. Ponas e, Rivelinį regis irgi laikosi tokios pozicijos. Tenka tik padėkoti pranešėjui, jokių alternatyvų čia nėra. Tiesiog turime parodyti tarybai, kad mes turime, galime ir privalome kontroliuoti ir kontroliuosim ateityje šio pobūdžio klausimus. E, tarybos sekretoriatas turėtų būti dėl to informuotas. Mano supratimu, jokių kitų alternatyvų nėra biudžeto vykdymo patvirtinimas komisijai dar nereiškia, kad tarybai taip pat yra teikiamas biudžeto vykdymo patvirtinimas automatiškai. Aš galbūt norėčiau paprieštarauti kitiems kolegams, bet manau, kad savo pirmininkavimo metu Vengrija atliko puikų darbą. Tačiau šiuo atveju net Vengrijos ministrui pasakyčiau, kad mes ir mano kolegos nepritarėme tokiam požiūriui, kokį bandoma yra prakišti. Kalbėtas kalba be mikrofono. Ik denk dat de raad uh, ons aan het boycotten is. <laughs> Na, taryba regis ėmėsi mikrofonų sabotavimo veiksmų. Tikiuosi, kad dabar mane girdėsite. Tiesiog gal pernelyg aštrei pasisakiau tarybos klausimų. Mikrofonas perdėgė. Na, manau, kad turime protestuoti, nes mes turime atlikti mums tenkančias pareigas. Ir kuo greičiau, tuo geriau nes tai yra, sakyčiau, taktikos klausimas. Tas džentelmenų susitarimas tiesiog blokuoja mums galimybės veikti kaip parlamentui. Tas džentelmenų susitarimas galiausiai turi būti atidėtas, jo reikia atsisakyti, nes jis prieštarauja Lisabonos sutarties dvasiai, nes Lisabonos sutartie yra pasakyta, kad Europos parlamentas turi vaidinti aktyvesnį vaidmenį. E, tai yra formalus patvirtinimas to, kas ir turėtų įvykti. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir dabar su taryba turime elgtis griežtai. Dėkoju. Uh, Dėkoju, ponia Greslė. Also, das klingt jetzt so lustig, man. Visą tai skamba gana juokingai. Su komisijos biudžeto patvirtinimu mes e, norime ir e, turime ir tarybos biudžetą patvirtinti. Tačiau, aišku, visą tai reikia vertinti atskirai ir mums reikėtų išklausyti ne tik mūsų rūmų, bet ir komisijos teisinių tarnybos atstovų poziciją. Ir sužin... išsiaiškinti, ar E, viskas, kas čia vyksta, yra iš tiesų pagrįsta, nes jeigu, e, jeigu yra kažkokios tai kažkokios svarios priežastys, tuomet galbūt visa procedūra bus apversta aukštinkojomis. Taigi reikia pasikonsultuoti su teisės tarnyba. E, mes pateikėme 32 klausimus ir gavome 32 atsakymus ir vienos valandos posėdis buvo įvykęs. Ir labai apmaudu, kad e, tiesiog formaliais juristiniais atsakymais tengiamasi mums pakišti koją. Mums galiausiai, ko gero, teks kreiptis į Luksemburgą, į e, Teisingumo teismą. Manau, kad kitos išeities nėra. Ir e, šios eurokrizės metu tikrai nebūtų naudinga ir tikslinga, jeigu mes pasiūstume e, Europai signalą, kurio parodytume, kad e, mums yra tas pats, kas, kas vyksta su tarybos biudžetu ir tiesiog lengva rankva, ranka jo įvykdymą patvirtintume. Ir aš visai pageidaučiau, kad taryba pagaliau imtųsi daryti nuolaidas. Labiau, kad ko gero konfliktams, konfliktų potencialas su metais vis mažės į, į, įkūrus Europos išorės veiksmų tarnybą. Ir reikia tarybai neužmiršti, kad e, e, administracinis biudžetas skirtas Europos e, išorės veiksmų tarnybai, jo tvirtinimo procedūros bus tikrai e, panašios kaip ir tokia procedūra, kuri taikoma ir kitoms institucijoms. Taigi taryba turėtų nesispardyti. Ir e, tačiau gali būti, kad vis dėlto teks kreiptis į Europos teisingumo teismą, kad pagaliau būtų visą tai mums išaiškinta. Aišku, mūsų piliečiams e, mes turėsime gėdytis pilieč, prieš mūsų piliečius, e, jeigu mums teks galiausiai kreiptis į šią instituciją. Tačiau e, mums reikia pagaliau išspręsti šitą sudėtingą klausimą. Er zijn duidelijk boze krachten aanwezig in de zaal. Uh... Pirmininkas Iš tiesų panašu, kad čia pradėjo veikti piktosios jėgos, tačiau mūsų jos nesustabdys. Poja, ponia Ajala Sander. Sí, gracias, presidente. Sí, eh, en primer lugar, excusarme por haber. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti už pavėlavimą, nes atėjau diskusijoms jau prasidėjus. Na, kai išgirdau, kas vyksta, E, nusprendžiau reaguoti, aš girdau pono Rivelinį siūlymą ir aš manau, kad turime elgtis taip pat griežtai kaip ir kitais klausimais dėl biudžeto įgdymo patvirtinimo. Nežinau, ar kaip kitose komitetuose yra numatyta, jog pas mus taip pat turi dalyvauti naujosios pirmininkaujančios valstybės atstovai. Nežinau, šiandien tai turėjo būti numatyta, tačiau tai būtų buvę naudinga. nes manau, kad kai dėl tarp institucinių klausimų e, Lenkija pirmininkaujanti pareiškė savo susidomėjimą dirbti aktyviau šioje srityje, pažiūrėjau, kad ir atitikties lentelių, nes visa tai yra susiję su skaidrumo užtikrinimu ir gebėjimu iš tiesų vykdyti efektyvę kontrolę. Kaip sakė ponia Greslė, čia mes kalbame apie ES teisės aktų taikymą visose srityse, įskaitant ir finansinę kontrolę. Tad aš manau, kad tai galėtų būti tas dalykas, kurį turėtume dar kartą pabrėžti. Teikdami pakeitimus. Taip pat galėtume paprašyti pirmininkaujančios valstybės atstovų dalyvavimo posėdėje. Tai bus Lenkijos atstovai. Jie turėtų irgi sekti mūsų diskusijas, kalbant apie biudžeto vykdymo patvirtinimą tarybai. So, in alcohol... Dėkoju. Matau, kad kolegos pritarė tam, kad reikia būtinai pakviesti kitą posėdį pirmininkaujančios Lenkijos atstovus. Ta ir padarysime. Mes susitarsime, kaip mes su jais posėdžiausime, ar tai bus koordinatorių posėdis, ar tai bus uh, uždaras posėdis. Na, bet uh, su pirmininkaujančios valstybės atstovais tikrai susitiksime. Žinau, ponė Jelasander, kad yra taip, kaip yra, tačiau kai kurios pirmininkaujančios valstybės nenori posėdžiauti atviruose posėdžiuose ir sutinka atvykti tik į uždarus, bet tai, tačiau tai yra kitas iššūkis, nes su pirmininkavusią Vengriją, su jos atsavu susitikdavome uždarų posėdžių metu. Tiesiog pakvieskime dialogui pirmininkaujančius Lenkijos atstovus O dėl susitikimo formos susitarsime. Tai gali būti ir atviras posėdis, jeigu bus reikalavimo uždaro, taip ir padarysim. Buvo užduotas konkretus klausimas ir jį minėjo keletas kolegų. Ka, kaip į tai žiūri Europos komisija? Ar Europos komisijos atstovai galėtų reaguoti? Ar yra kas nors, kas yra įgaliotas išaiškinti, ką šio klausimo mano Europos komisija? Nes sakoma, kad e, duodama e, komisijai biudžeto patvirtinimas, suteikiamas patvirtinimas ir tarybai. Komisijos atsakymas, manau, kad reikėtų dar išsiaiškinti. Aš pasižymėjau, kokios buvo čia išsakytos pozicijos ir tiesiog manyčiau, kad savo pastabas turėtumėt suformuluoti oficialiai. Ir tai būtų parlamento užduotas klausimas, o komisija jį atsakyti privalės. Norėčiau pasakyti, kad aš dabar Negaliu atsakyti šį klausimą. Mano tokia pirminė nuomonė būtų tokia. Komisija laikysis išmintingo požiūrio ir tikrai į tą šeimininį ginčą nesikiš. Nes komisija pirma turi paisyti savo biudžeto vykdinimo patvirtinimo reikalų. Tačiau dar kartą noriu pasakyti, kad jūsų pageidavimus bus atsižvelgta, kreipkitės į poną komisarą Šemetą ir jis jums pateiks oficialų atsakymą. Dank u. Uh, wij vragen u niet uh, om, om. Dėkuoju. Mes eh, neprašome jūsų įsikišti dabar į tą šeimos ginčą. Paprasčiausiai norime, kad jūs kaip komisija sutarčių sergėtoje vaidintumėt savo vaidmenį. Tai yra, kad pasakytumėt savo poziciją dėl 30, 319 straipsnio išaiškinimo. Mes manome, kad mūsų teisė suteikti uh, biudžeto vykdymo patvirtinimą yra platesnė negu biudžeto, tik tai komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimas. Ir jūs turite pateikti savo poziciją kaip sutarčių e, sergėtojai. Ar dar yra kolegų norinčių pasisakyti, ponas Gajer? Komisija pareiškia, kad nenori kištis, bet tai yra juokinga. Tai galėtų reikšti dviejopą dalyką. Tai galėtų reikšti, kad komisija mano, jog taryba teisi ir problema yra išspręsta. E, tačiau e, pasiūlymą pateiktą mūsų kolegos, e, manyčiau, kad tikrai galima būtų jį, jam pritarti. Aš manyčiau, kad mums reikėtų pateikti iš tiesų iš parlamento pusės paklausimą komisijai ir galbūt čia šitas komitetas galėtų konkrečiai suformuluoti tokius, tokį klausimą, mm, kuris būtų labai plataus masto, pasirašytas ne vieno ar ne dviejų parlamento narių, o, pažiūrėjau, visų pageidaujančių koordinatorių. Ir tai būtų pabrėžtas šios, šių rūmų pabrėžta valia ir, ir noras išsiaiškinti padėtį ir kiek įmanoma greičiau šį klausimą reikėtų aptarti su komisijos atstovais plenarinėje sesijoje. Neret, praeitįje mes e, jau turėjome galimybę apie tai padiskutuoti ir, ir kai svarstysime konkrečiai pono Rivelinį e, punktą, tuomet galėsime paraginti komisiją oficialiai atsakyti, kokia yra jos pozicija. Aš Jeigu ponas Rivelinė neprieštarautų, e, norėčiau, kad jo pranešimas būtų papildytas nuostata, jog mes nepritarėme e, tam, kad džentelmenų susitarimas būtų biudžeto įvykdymo procedūros patvirtinimo pagrindas. E, mes nenorime to matyti kaip pagrindo, kurį pasiūlė pirmininkavusi Ispanija. Būsiu ir eh, Senergert. Ponas Zendagard. Ačiū pirmininkė. Būtų puiku, jeigu galėtume užduoti žodinį klausimą komisijai arba jos juridiniai tarnybai dar iki vasaros atostogų. Reikėtų, kad mes galėtume taip pat pasikonsultuoti su savo juridinė tarnyba dar iki vasaros atostogų, kaip siūlė ponia Greslė. Aš manau, kad tos du klausimus reikia iškelt E, abiems juridiniams taryboms, ir komisijos, ir parlamento. Suprantu komisiją. Suprantu, kad komisijos atstovas čia negali atsakyti ir suformuluoti vienareikšmės nuomonės. Suprantu, tas atsakymas turės e, galbūt e, rimtų pasiekmių ateičiai. Na, tačiau aš manau, kad svarbu atsižvelgti ir tarybos, ir komisijos problematiką. Aš suprantu, kad komisija ne visada paprasta yra gauti biudžeto vykdymo patvirtinimą. Jeigu dar prasidėtų ginčiai dėl tarybos, gali komisija tapti dar sunkiau. Tad jeigu. Tad nežinau, ar, ar reikėtų čia vėl pradėti uh, keliauti per visus tus administracijos ešalonus, protingiausia turbūt kreiptis į juridinės tarnybas, į komisijos ir tarybos ir išsiaiškinti, kas ir kaip. Dankui. Um, dėkoju. Jeigu kolegos neprieštarauja, kartu su sekretorietu ir pranešėju mes padarysim taip, kaip buvo pasiūlyta pateiksim žodinį klausimą, tai neturėtų būti per daug sudėtinga. Sekretariatas, pirmininkas ir pranešėjas. Deš, dešimtajame e, pranešimo punkte e, yra viskas, ko mums reikia, kaip pagrindo tam klausimo pateikimui ir mes turime tik tai surinkti pakankamai koordinatorių parašų, bet tai jau yra administracinė problema. Ir tuomet e, žodis ponui Rivelinį apibendrinimai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad e, <clears throat> kolegų pozicija yra pati išmintingiausia ir e, šiandien iš ryto mes žengėm tą žingsnį, kuris yra labai svarbus, tai yra pabrėžiam parlamento centrinį vaidmenį ir aišku, Jeigu dabar pateiksim tą klausimą ir bus pasirašyta visų koordinatorių, tuomet iš tikrųjų to, to klausimo vertė bus daug didesnė. Šiandien iš ryto sužinojome, kad komisija e, elgsis e, išmintingai. Tikėkime, kad ir taryba taip elgsis. tuo mes e, posėdį ir baigiame, nes darbo tvarkę išsėmėme. Linkiu visiems e, puikių atostogų, pailsėkite, linkiu gerų atostogų visiems, sekretariatui, vertėjams, e, komisijos atstovams ir galbūt tarybos atstovams, jeigu jie dalyvavo mūsų posėdėje ir suprato mūsų nusiųstą signalą, sustiksime rugsėjo pradžioje.